dalyvauti darbo rinkoje. Pokyčius reikia dėkti e, vietoje ir tikiu, kad tai bus daroma siekiant panaikinti e, tą skirtumą tarp vyrų ir moterų. Ačiū komisaru, baigėme diskusiją šio klausimu, balsuosime rytoj vidudinį. Dabar pagal, darbo, pagal darbo tvarkę turime svarstyti pono Trenta Filidės e, pranešimą dėl didesnės valstybių narių solidarumo prieglopščio srityje. Prašau, pona Trentafilidis, ar jūs esate salėje? Prašom jums žodis. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Dėrybos dėl bendros prie, Europinės prieglapščių sistemos e, trunka jau daugelį metų ir dabar po truputėlį lyg ir matosi pažanga, lyg ir įžengiama į naują erą, tačiau vis dar yra daug ženklų rodančių, kad greičiausiai tai nebus tai, ko mes labai laukiame ir tikėjomės. Aišku, yra pozityvių ženk, žingsnių, kuriuos numatoma žengti artimiausiai ateityje, um, bus įgyvendinama vienas etapas po kito. Aišku, labai svarbu galvoti apie tai, kad sistema bus kuriama palaipsniui ir labai svarbu, aišku, valstybių narių bendarbiavimas, bet žinoma, labai svarbu ir mūsų tikslai, mūsų ketinimai siemi su prieglobščio sistema Europos Sąjungoje. Ir mm, šiuo atžvilgiu mums pasisekė praktiškai aiškiai sudėlioti, su, iš, apibūdinti tai, kas yra solidarumas, kas yra naštos pasidalymas tarp valstybių narių. Uh, Dabar mes lauksime iš komisijos, kad ji pateiktų atitinkamus teisėkurinius pasiūlymus ir tada galėsime įvykdyti savo įsipareigojimus dar nuo 99 metų prisijimtus. Ir Noriu tą progą padėkoti Europos parlamentui ir visoms partijoms už puikų bendarbiavimą šio klausimu. Dėkuoju, ponai Trentės Ilydis. Dabar um, pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio ir papa e, Nikolau, vienai minutiai paprašė žodžio, prašom jums žodį ir suteikiu. Eh. Ačiū pirmininkė. EPP frakcijos vardu, ponė Holmaier, mūsų šešėlinė pranešė yra, ir savo, tai jos vardu, ir savo vardu aš norėčiau pasveikinti pranešėją su puikiu pranešimu ir noriu pabrėžti, kad vyksta diskusijos šio klausimu. Tikrai uh, ir rengiant šį pranešimą vyko labai svarbios diskusijos šio klausimu. Toliau yra dirbama dėl prieglopšio viso paketo Ir reikia pasakyti, kad turėjome laikytis tikrai labai įtempto tvarkaraščio. Turėjome, rengdami šį pranešimą, išplėsti savo mąstymą, savo matymo lauką, savo idėjas, pla, įvertinti plačiau. Ir aš tikiuosi, kad, kaip pranešėjas ir sakė, tikrai naujai galėsime pažvelgti į, į šią sritį, nes tikrai yra dar nemažai problemų, kurios temdo e, šios sistemos ateitį, ypač kai galvojame apie tą solidarumą ir e, naštos pasidalymą. E, pranešėjas mm, tikrai padarė viską, ką galėjo dėl šio pranešimo ir aš labai sveikinu jį dar kartą. Mes ramėme. Ačiū. Pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešį ir padėkoti jam už tai, kad jis savo pranešime sugebėjo užtikrinti e, tai, jog bendra Europos prieglapščio sistema mm, galėtų veikti tinkamai. Jisai pasakė, kad skaičių žmonių, kurie vis žūsta bandydami per viduržėmio jūrą pasiekti ES ar kitais keliais, um, pasiekti ES aiškiai rodo, kad turime nedelsiant imtis veiksmų. Uh, Tam, kad situacija iš esmės pasikeistų, reikia labai tvirto, aiškaus požiūrį iš valstybių narių šio klausimu. Reikia visų pirma galvoti apie žmogaus teisės. Tai yra kolektyvinė politinė atsakomybė kuri turi būti įgyveninta įveikiant visų valstybių narių um, sunkumus. Aišku, kiekviena atskirai valstybė um, nieko nepadarys ir labai svarbu, kad visą tai yra surašyta pranešime. Mazesku. Ačiū, o dabar ponė Mazės Kukukorič. Ne, jos nėra, tai ponė Basesku, prašom. Ačiū pirmininkė prieglopščio problematika Europos Sąjungoje vis dar yra labai sudėtinga. Yra daug skirtumų tarp valstybių narių, kai eina kalba apie prieglopščio mm, sistemą. Ir aišku, kad tas problemas bus galima spręsti tik tai padidinus solidarumą tarp valstybių narių aš tikiuosi, kad ta solidarumo um, jausmas tarp valstybių narių sustiprės. Rumunija aiškiai suprato, koks svarbus yra bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis narėmis, kai nekalba apie prieglopšio prašymų svarstymą. Ir mm, todėl Rumunija aiškiai supranta, kaip svarbu yra bendrapiauti su tomis valstybėmis narėmis, kuriuose prieglošio prašytojų skaičius yra didelis, nors pati Rumunija irgi gauna labai daug prieglopšio prašymų. Taigi, noriu dar kartą pabrėžti, koks svarbus yra bendrapiavimas tarp valstybių narių. Ačiū dabar žodis, panė Vlašikovai. Dėkuoju veľmi pekne, pani predsedajúca. Euro... Dėkuoju. ES įsipareigojo iki 2012 metų baigti, sukurti bendrą Europos prieglopščio sistemą, pagal kurią būtų prieglopščio prašantieji saugomi pagal vieną teisinę sistemą ir jiems būtų garantuojama tarptautinė apsauga. Migracijos rautai yra labai įvairūs, sus... į juos įeina ir migrantai ir prieglopšio prašytojai ir nepilnamečiai keliaujantis vieni ir panašiai. Ir į tuos migracijos rautų specifinius bruožus reikia taip pat labai atsižvelgti. Labai dažnai valstybės narės neturi pajėgumų uh, per nustatytą laiką apsvarstyti visų prieglopšio prašytojų prašymus. Todėl kompetencijos turi būti pasidalintos, reikia bendradarbiauti ir techninėje, techninėme ligmenyje ir apskritai labiau pasitikėti vieni kitais. Dabar ponia Thun von Honstein. Visi žinome Maltos ir Italijos problemas, Lampedūzos problemas, Graikijos problemas, kadangi tai yra visų šalių, kurios yra prie viduržėmio jūros problemos. Taip pat ir rytų siena ES egzistuoja, nors ten spaudimas yra mažesnis, žinoma, bet tai mums visiems yra iššūkis. Negalime dalinti problemų į pietų šalių problemas rytų šalių problemas ir kitas. Mums reikia bendros politikos, todėl labai džiaugiuosi, kad mano kolegos ir kolegės kalbėjo apie Europos solidarumą. Mums reikia bendros kontrolės. Europos, Lenkijos užsienio reikalų e, ministras netgi kalbėjo apie bendrą sienų apsaugą. Mums reikia tais žmonėmis pasirūpinti, pasirūpinti jų laisvę, jų gyvenimo sąlygomis ir tuo, kad jie galėtų gyventi normalų gyvenimą, prisitaikyti prie mūsų gyvenimo sąlygų, jeigu jau atvyko į mūsų šalis. Dėkojame. Toliau ponas Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Dėkoju. Pone komisarė, ponios ir ponai, migrantų srautai vis didėja, po arabų pavasario jų tapo dar daugiau, todėl bendra prieglopščio politika iš tikrųjų tapo labai svarbus dalykas. Visų pirma, didžiausia našta tenka pietų pusėje esančioms šalims, todėl suprantamas jų noras lygiai pasidalinti visą naštą. Tačiau paprastas sprendimas ne viso net atneša tokius sprendimus, kokiu mes norėtume. Migrantai į Europą atvyksta tikėdamiesi čia geresnio gyvenimo. žinote, kad buvusios kolonijinės valstybės atnešė kitoms šalims savo kalbą ir tiems žmonėms atvykusiems iš tų buvusių kolonijinių valstybių yra lengviau integruotis, nes jo, jie moka anglų ar prancūzų kalbas. Tuo tarpu, jeigu tie žmonės atvyksta į Rumuniją arba Estiją, tai susiduria su didžiuliais kalbos barjerais. Ir čia integracija yra labai sudėtingai, beveik neįmanoma. Tokiuose situacijose reikia leisti tiem žmonėms pasirinkti, kurioje šalyje jie nori būti integruoti, nori gyventi. Dėkojame ir šią diskusiją baigs ponas Nikulasek. Dėkoju pirmininkė, mielos kolegės mėly kolegos, ponė pirmininkė, komisarė. Bendra Europos prieglopščio sistema turi būti baigta 2012 metais. Tai bus nauja senosios sistemos versija. Pagal šią sistemą visos valstybės narės turi susitarti dėl bendro vardiklio prieglopščio srityje. Aš suprantu tas valstybės narės, kurioms tenka didžiulis krūvis valdant migracijos srautus iš Šiaurės Afrikos. Bet ir mano šalis susiduria su naujųjų migrantų problema. Šie žmonės atvyksta į mano šalį ne tik kaip į tranzitinę šalį siekdami patekti į Vakarų Europą, bet jie nori gyventi Slovakijoje ir aš tuo džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Slovakija čia padarė nemažai pažangos. Pats lankiausi prieglopščio prašytojams įrengtuose namuose viename Slovakijos mieste ir ten tikrai suteiktos puikios galimybės gyventi ir žmonėms yra visos galimybės integruotis į mūsų visuomenę. Toliau sutiksime žodį komisarui, sako pirmininkė. Ačiū pirmininkė, gerbėm parlamento nariai, ačiū pranešėjui, Kirijakos Triento Filitės ir e, kitiems parlamento nariams, kurie dalyvavo rengiant šitą pranešimą. Komisija sprendo, e, sveikina um, Europos parlamento indėlį į didesnį ES valstybių narių solidarumo kūrimą ir džiugu matyti, kad mūsų nuomonė dėl vairių klausimų e, sutampa, solidarumas neatsiemas atsakomybė, visi turi vykdyti savo įsipareigojimus. Uh, kaip turėtų plėtotis e, solidarumas. E, apie tai kalbėjo ir patvirtino viso mūsų, visos mūsų institucijos, e, techninė pagalba, parama bus teikiama ESO Europos prieglaušio paramos biuro reikėtų lengvai mobilizuojamos sistemos, kurią turėtų paremti glaudi partnerystė visų dalyvių Norėčiau pasidalinti komisijos principais rengiant bendrą Europos prieglapščio sistemą. Visų pirma, mūsų solidarumo veiksmai turėtų būti subalansuoti ir išsamus. E, paroma reikėtų teikti plačiau, ne tik tai kovojant su neteisėta migracija, reikėtų galvoti ir apie paramą perkelimui, kad turėtumėm gerai veikiančią ES prieglapščio e, sistemą. E, kalbant apie solidarumą prieglapščio srityje, čia turėtume turėtumėm kalbėti ne tik tai apie reagavimą, svarbu, kad sukurtumėm pasitikėjimą, kad valstybėse narėse tai būtų kasdienė praktika, paremant integracijos e, pastangas ir kasdien, e, toks kasdienis solidarumas turėtų būti mūsų dėmesio centre e, ateityje ir ne vien tik tai dėl to, kad tai mažiau matoma negu skubus veiksmai. Kova komisija paskelbė uh, pranešimą solidarumo klausimais. E, ir e, komisija renks pranešimą, kvies į ekspertų susitikimą valstybės narės šį rudenį, kad būtų galima aptarti dabartinę e, padėtį. Pranešime kalbam apie Dublino reglamento taikymą ir siūloma kurti naują prie, prieglapšio prašytojų perkelimo sistema, Dublino sistema nėra ideali. Septintaisiais komisija atliko vertimą ir pripažino, kad kai kuriuom valstybėm narėm tenka neproporcinga našta dėl jų geografinės padėties. Reikia taip pat kalbėti ir apie kitas situacijas, kaip kad parodė pastarojo meto patirtis, valstybės narės bei išorės e, sienų taip pat gali patirti neproporcingai didelį spaudimą migracijos raudų. Iš tiesų, valstybėse narėse standartai nevienodi, kartais nepakankami ir uh, tai kai kuriems prieglopšio prašytojams suteikia didesnės galimybės negu tiems. Ir e, turime galvoti apie e, Dublino reglamento reformavimą, galvojant apie m, mm, suderimą, to baigiant dėrybas tarp institucijų dėl, e, bendra, dėl bendros Europos prieglošio sistemos. Tai yra būtina padaryti. Dėkui. Dėkuoju komisarui daly. Baigėme diskusiją šio klausimu ir dabar kitas darbo atverkės punktas, tai yra bendros diskusijos dėl farmakologinio budrumo. Turime ponios Linda Makaven pranešimą. Dėl, vienas pranešimas yra dėl direktyvos dalinio keitimo, kitas pranešimas yra dėl reglamento dalinio keitimo. Ir aš suteikiu žodį poniai Makaven keturioms minutėms. Ačiū pirmininkė. Farmako.